Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Mėly kolegos, ponios ir ponai, pradėkime posėdį. Džiaugiuosi galėdamas darytis darbu per šį jungtinį posėdį su ponia Vicky Ford, Imko pirmininkė. Turime ilgą patirtį darbo kartu E, taip pat e, puikiai bendradarbiaujame skaitminės bendros rinkos klausimų svarstymę. Čia yra iniciatyvos pranešimas. E, buvo anksčiau iniciatyvos pranešimas, dabar turime teisėkuros pranešimą pagrįstą 55 taisykle. Tai reiškia, kad Abu komitetai yra atsakingi už šį klausimą. Noriu pasveikinti kolegas iš abiejų komitetų, iš Vimko ir Itri. Noriu pasveikinti ponę Vicky Ford su jos perrinkimu. Kaip suprantu, e, mūsų valdyba yra tokia pati kaip ir jūsų, kaip, kaip ir buvo, o jūsų. E, sveikinu jūs taip pat, Ježė, mūsų vicepirmininkų sudėtis šiek tiek E, pasikeitė. Ir visos trys visapirminkės yra moterys. Tai gali sukelti daug chaoso kitose komitetuose, kur e, prezidimas yra vieni vyrai. Taigi, Ana Marija Koraca Bild, Hrustanova ir E, Nikola Dantė yra ketvirtas sapirinkas. Dabar tarkime prie darbo tvarkės. Mano draugė Bikė pirmininkaus antrai posėdžio daliai. Darbo tvarkė jums pateikta, jeigu komentarų nebus, galime ją patvirtinti be pakeitimų. Nematau jokių siūlymų pakeisti darbo tvarkę pranešimai. Vertimas šiandien yra į visas kalbas, tai yra puiku. Dėl procedūros. Dėkuoju visiems už puikų bendradarbiavimą, ypač poniai Ford ir dviems pranešėjams, poniai Virkunen ir ponia Žuva. Už pasirengimą šiam posėdžiui netaip lengva buvo rasti abiems komitetams tokį laiką, kuomet galėtume surenkti bendrą posėdį. Taip pat noriu priminti, kad šis pranešimas bus aptartas ir patvirtintas per bendrą abiejų komitetų posėdį. Parengsime atskirą darbotvarkę kiekvienam bendram posėdžiui. Na, o bendriems posėdžiams visada pirmininkauja abu pirmininkai. abu pirmininkai kiekvieną kartą informuos, kad abu komitetai yra sutarę. Yra vienas pranešėjimas sutarus, tokie posėdžiai bus rengiami. Mūsų tema yra interneto platformos ir skaitminė rinka, galimybės ir iššūkiai Europoje. Pirmasis keitimasis nuomonėmis pagal 55 taisyklę. Dokumento dar neturime, bet norėtume išklausyti jūsų nuomonės. Kaip sakiau, turime du pranešėjus. Ir jeigu leisite, pranešėjų dabar pasisakyti po penkias minutės kiekvienam, o po to paprašysiu šešėlių pranešėjų pasisakyti. Ir perduosiu pirmininkavimą su malonumu. Mano draugai Viki. Taigi pradedame nuo pranešėjo, o dabar, e, ponia pirmininkė, ar jūs norite tarti keletą žodžių? Na, aš manau, turėtume pradėti ir aš pradėsiu užsirašinėti, kas nori pasisakyti iš tų žmonių, kurie nėra šešėliniai pranešėjai, taigi jeigu norėsite kalbėti, e, parodykite man kokį nors ženklą, nes aš tai daliai būtent pirmininkausiu. Labai ačiū, labai svarbu. Pone Virkunen, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems. Pradėjome dirbti su kolega poniu Žuval rengiant bendrą pranešimą dėl interneto platformų ir skaitinės rinkos. Ir šiandien mes mielai išklausysime jūsų nuomonės apie tai, kokius dalykus reikėtų įtraukti į pranešimą. Na ir pradžioj aš išdėstysiu kai kurias, kai kurias problemas, kurios, man atrodo, svarbus iš įtrė e komiteto perspektyvos. Pozityvu, daug žadantis dalykas, kad platformų rinka plėtojasi greitai O tos rinkos yra globalios. Tai reiškia, kad interneto platformos suteikia naujas rinkos galimybės produktams ir tarnybams. Jos dažnai palengvina suvesti pasiūlą ir paklausą. Vartotomis lengviau pasirinkti, konkuruoja kainos. Interneto platformos taip pat suteikia naujų verslo galimybių, naujų verslo modelių. Pavyzdžiui, MVI gali pasinaudoti tomis platformomis, kurios leidžia pasiekti pasaulinės rinkas be investicijų į brangę skaitinę infrastruktūrą. Kai kurios platformos e, taip pat e, yra bendravimo ekonomikos pavyzdžiai. Tačiau yra daug ir iššūkių Europoje. Ir nors yra didžiulis potencialas, žinome, kad ES dalis rinkos katalizavimo prasme yra labai žemas. Turime keletą sėkmingų istorijų, tačiau norėtume, kad jų būtų daugiau. Žinoma, kad daugiausia rinkos lyderių pasaulyje e, interneto platformų srityje yra JAV bendrovės. Tai mums reikia skatinti jų augimą Europoje ir reikia stiprinti Europos platformų galimybę konkuruoti pasauliniu mastu. Taip pat tai skatinta visos skandinės ekonomikos augimą Europoje. Arba svarbu pašalinti kliūtis, kurios neleidžia sklandžiai veikti toms interneto platformoms tarp valstybinių mastų ir taip pakerta vidaus rinkos veikimą. Vienas iš prioritetų ar veiksmų e, tai yra atsirasti startuoliams ir joms plėstis. Europa taip pat turi pasiūlyti inovacijoms draugišką aplinką, propaguoti investicijas į mokslinius tyrimus. Tai yra svarbu naujoms idėjams ir naujovėms generuoti. Be to, infrastruktūra turi būti šio laikinė arba pritaikyta ir ateičiai. Greiti tinklai yra iš anksnės sąlyga interneto platformo paslaugų naudojimui. Na, Dabar atidžiai žvelgiant į mūsų reglamentus, vienas dalykas, kuris man atrodo labai svarbus, yra tai, kad nereikėtų taikyti skirtingų taisyklių interneto ir ne interneto pasauliuose. Įmonių verslas, paslaugos turėtų turėti vienodą žaidimo sąlygų. Technologijos neutralumas ir tos pačios taisyklės užtikrina veiksmingą konkurenciją. Esant nuo technologijai atsiranda ir naujų iššūkių Ir vienas dalykas, kuris man atrodo e, labiausiai keliančių rūpimų vystanas šiuose diskusijose dėl, dėl e, platformų yra atsakomybės klausimas. E, komisija yra pas, pažadėjus paskelbti gairias apie tai. Taip pat būtų svarbu tai, kad interneto platformos prisimtų didesnę atsakomybę pačios ir aktyviai veiktų kovojant prieš neteisėtą netinkamą turinį. Tai turi būti bendra kova. Taigi, baigiant mano žanginį pasisakymą, na, pasakyčiau, kad mums reikia sukurti vienodas žaidimo sąlygas e, interneto platformoms ir tokią aplinką, kuris skatintų investicijas ir skatintų naujovių atsiradimą. Nes mes norime turėti lyderiaujančias įmonės interneto platformose. Na ir dabar norėčiau išklausyti jūsų nuomonės ir lauksiu vaisingo bendradarbiavimo su visais šešėliniais pranešėjais. Su kolegome, kolega Žuvan planuojame pirmą šešėlinį pranešėjus rengti per plenarinę sesiją Strasbūre ir turėsime galimybę toliau po kelių savaičių aptarti šios klausimus. Dabar rengiame projektą ir terminas projektui parengti yra vasaro 28 diena ir tada projektas bus pasiūstas vertimui. Taigi turime mėnesį darbui ir su kolega Žuvan lauksime dabar jūsų nuomonę apie šį pranešimą. Labai ačiū. Toliau kitas pranešėjas, panas Žuvan. Merci, monsieur le président, madame la présidente. Ponas pirmininkė, ponė pirmininkė, Iš tiesų kalbame apie skaitmeninė revoliucija, ji vyksta, yra kažkokia tai e, vien priekybinė erdvė, tai yra nauja politinė, ekonominė, socialinė valdžia. Ir to, šios platformos ten vaidina pagrindinį vaidmenį. Taigi reikia kelti kai kurios klausimus. Mano kolegė, ponia Virkunen, kėlė klausimą dėl to, kad Europoje nėra čempionų platformoje arba jų yra mažai. Atrodo, kad e, jie vadovaujasi tuo, kad e, tiesiog nėra taisyklių. Taisyklė yra tokia, kad nėra taisyklių. Taigi ekonomikos platformizacija e, e, turėtų vykti ar e, klausimas yra, ar viskas yra tam pritaikyta, ar mes, turi, ar mes esame pritaikę socialinę konkurencijos, socialinį konkurencijos atsak, e, įstatymus ir kitus prie to, kad viskas galėtų vykti. Reikia atsakyti į šios klausimus, tačiau reikia vengti dviejų kabliukų. Pirmiausia, e, reikia vengti labai aiškių konkrečių atsakymų, kurie įpareigotų e, ateityje daryti taip, o ne kitaip. Aš atsimenu, kad e, su kolega buvome pradėję dirbti. E, Prieminėjome įvairius sprendimus, bet tuo metu dar nebuvo debesijos interneto. Taigi mes ten kai ką buvome sugalvoję ir pateikę tokių e, vienareikšmiškų e, pasiūlymų, tačiau vystantis e, debesijos internetui viskas nebetiko, todėl ir jūs norėčiau perspėti dėl to, kad nereikėtų duoti kažkokiu tai galutinių sprendimų ir atsakymų. Taip pat reikėtų vengti dvigubo susiskaldimo. Tai yra susiskaldimo tarp e, nacionalinių teisės aktų. Mums reikia palengvinti e, europinio lygmens e, įsiviravimą. Toliau reikėtų vengti e, tokio susiskaldimo, kada įmonės pardavinėja online ir offline, kadangi čia yra kadangi čia irgi yra tam tikras prieštaravimas. Taigi džiaugiuosi, kad dirba abu komisarai, džiaugiuosi, kad bendradarbiauja šešėliniai e, pranešėjai ir labai e, džiaugiuosi tuo, kad tiek daug yra ga, e, galima paminėti teigiamų elementų. Ačiū kolega, manau, kad geras sprendimas kad du komitetai atsakingi už šį klausimą. Ir už šių teisėkuros aktų tvirtinimą. Dabar šešėliniai pranešiai, panas Klausė Blanko Lopes ir e, panas Gutierės Prieto. Kokią nori tvarką, kolegos, kuris kalbės pirmas? Dėkoju pirmininkė. Praeitą savaitę kalbėjome šiame komitete įtrėje apie e, bendradarbiavimo ekonomiką. Šiandieną kalbame apie platformas. Atvirai pasakysiu, kad turėtumėm padaryti e, bendrą pranešimą, sujungdami abi dvi tas temas, nes man atrodo, kad jas reikia nagrinėti kartu. Kalbėti apie mm, skaitmeninės platformas reiškia kalbėti apie kai ką, kas padarė revoliuciją mūsų gyvenime, ne tik tais e, aplinkosaugoje, bet ir fizinė prasme. E, reikia, e, čia iš tiesų viskas, viskas vyksta ir mes vystome aplikacijas, tačiau kalbėdami, kalbant apie platformas mes atsiliekame. Uh, Taigi naujos technologijos, e, skaitmeninės savokos, tačiau e, komercinė prasme mes atsiliekame. Buvo išnagrinėta labai daug platformų ir paaiškėjo, kad tik 4 e, procentai jų yra Europos, europietiškos kilmės. Todėl reikia atsiliepti į daugelį kitų problemų. Kalbant apie bendradarbiavimo e, ekonomiką, reikia iš naujo apibrėžti e, darbo rinką ir vengti, kad tas darbas, nebūtų, e, vengti, kad tas darbas būtų prastai apmokamas. Taip pat reikia ieškoti geresnės, geresnio skaidrumo, didesnio skaidrumo naršyklėse, e, kad e, vengti, kad susidarytų monopolistinės rinkos, e, kovoti su neigiama informacija, su netinkama informacija internete, su įvairiais piknaudžiavimais. Ir tikiuosi, kad abu pranešėjai puikiai bendradarbiaus ir padarys labai įdomų, nuveiks labai įdomių darbų šioje srityje. Ponas Gutieris, ačiū pirmininkė. Mes e, socialistų frakcijos šešilniai pranešėjai norime reguliuojančių teisės aktų, Europos komisija priešinasi gerai praktikai kad nauja rinka pati savo valdymo taisyklės nustatytų. Tuo tarpu kitose pasaulio ekonomikose matome, kad e, vis daugiau ir daugiau vietos e, tai atima iš tradicinės ekonomikos. Mes negalime, tai yra laisvas, laisvo, sakykime, konkuravimo taisyklės, mes negalime suprasti, kad e, tie patys žmonės, kad žmonės, kurie užsima tokią pačią ekonominę veiklą, turi vadovauti skirtingomis taisyklėmis. Tai duoda pagrindą naujiems piknaudžiavimams. Taigi reikia tas pačias taisyklės nutais, nustatyti, kad visi e, darbuotojai e, turėtų vienodas teises ir vienodas pareigas ir kad, ne, kad būtų užkirstas kelias visokiems piknaudžiavimams. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad nauja. E, e, e, skaitmeninė ekonomika, bendradarbiavimo ekonomika turėtų tapti uh, E, demokrat, demokratiškesne. Todėl labai ambicingai pareikščiu, kad Europos komisija turėtų kaip galima greičiau pateikti ambicingus teisės aktus. Mes turime šioje srityje patirties Europos Sąjungoje, eurozonoje, turime patirties, kaip nustatyti pagrindinės taisyklės, bet reikėtų ir remtis šią e, patirtimi. Aišku, nauja ekonomika gali iššaukti naujų piknaudžiavimo atvejų e, dėl e, vartotojo informavimo, dėl darbuotojo įvairių teisių, todėl reikėtų pagalvoti apie prevencinės priemonės. Taip pat galvojame, kad reikėtų padidinti vartotojo apsaugą tiek vieningoje rinkoje, tiek ir e, kadangi ten turime jau ir taip daug iššūkių, o prie šių iššūkių dar prisidės kiti iššūkiai, kuriuos kelia e, skaitmeninė ekonomika. Taigi yra tam tikros E, taisyklės, kurios galioja, tai e, ir jų negalime nepaisyti ir bus kuriamos naujos taisyklės, kurios turės prisitaikyti prie skaitmeninės rinkos ir viską reikės suderinti tarpusavyje. Taip pat e, reikėtų apibriežti, E, bendradarbiavimo ekonomikoje, kas yra darbuotojas, e, kuris dirba savo sąskaitą ir darbuotojas, kuris e, dirba kažkieno tai pasamdytas. Tai čia dar dirbsime kartu su įtrais, su, su kitomis. Ir, žinoma, labai svarbu vartotojų kompetenciją, kad e, būtų kuo mažiau, kuo mažiau. Pirmininkas, nusta, e, pirmininkas nutraukė kalbėtoje, sakydamas, kad jis kalba per ilgai e, ir prašo, kad šešėliniai pranešėjai neviršytų trijų minučių pasisakymų. Toliau periname prie ECR Tik jūs sėdite ne toje vietoje. Taip, iš tikrųjų, sėdžiu kitur, nei paprastai tęsiu olandiškai. Aš esu itrė narė ir imko narė. Ir esu ECR šešėlinė pranešėja itrė komitete. Na, bet e, turiu galimybę pažiūrėti į šį klausimą iš abiejų komitetų nagrinėjimo perspektyvų. Komisijos e, parengtas dokumentas tarsi e, sumažina nacionalinių, nacionalinio ligmens kompetenciją. Aš manau, kad e, svarbiausia pradėti nuo to, kad nėra bendros apibriešties ar bendro aiškaus supratimo apie tai, kas yra internetinės platformos. Mes negalime tas pačias taisyklės taikyti visiems. Spotify ir Amazonas negali būti saistomi tų pačių taisyklių. Yra tam tikrų atskiriems sektoriams specifinių bruožų, kalbant apie įvairias interneto platformas. Ar tai būtų audiovizualinių paslaugų sektorius, ar, pavyzdžiui, kelionių mm, ir turizmo sektorius. Mes turime vengti tokių taisyklių, kurios e, trukdytų inovacijoms. Mes, e, kaip Teisėkuros institucija, turime skatinti verslumą, bet aišku, atsižvelgdami ir į tradicinių sektorių poreikius. Vienas iš kalbėtojų šiandien sakė, kad nemažai interneto platformų mm, yra įsisteigusios JAV, o mes čia Europoje turime uh, E, kažkaip įtvirtinti savo poziciją, sėkmingai konkuruoti. Mes turime iš tikrųjų nu, vengti tokių taisyklių, kurios apsunkintų europinių interneto platformų galimybės. Nesu tikra, kad visada galima taikyti tas pačias taisyklės internetiniai ir neinternetiniai e, priekybai Ar, pavyzdžiui, Airbnb e, apgyvendinimo paslaugoms negalima taikyti tų pačių sąlygų kaip viešbučiams. Ir negalima, negali būti taip, kad e, bet kokia internetinė e, platforma ar internetinė įmonė neturėtų jokios atskaitomybės. Ačiū. Baigėte laiku. Toliau. Korva Neuenhuizen. Aldė vardu. Ji kalbės abiejų Aldė šešėlinių pranešėjų vardu. E, Deja, ponė Kalas ir ponė Liner negalėjo dalyvauti šios dienos posėdėje, taigi aš kalbėsiu e, jų vardu. Pirmiausia, šis dokumentas dėl internetinių platformų pasirodė tokiu metu, kai yra kalbama apie mm, AVMS direktyvą, e, naują telekomunikacijų kodeksą. Taigi, Alde, e, atrodo labai svarbu, kad e, mes galvotume apie naujas gairės, Mm, o ne kažkaip priešintumės mes tam požiūriu, kuris siūlomas e, šiam, šiuose dokumentuose. E, pagrindinė mintis šiuose dokumentuose, kad e, internetiniai priekybai neturi būti um, trukdoma. Ir svarbus taip pat straipsniai, straipsniai kur kalbama apie stebėseną ir panašiai. Bet mes manome, kad Ši direktyva e, įgyvendinama valstybėse narėse nevienodai ir fragmentuotai ir dabar mes turime galimybę e, pateikti rekomendacijų dėl įgyvendinimo. Komisija e, yra įsipareigojusi 2016 antroje pusėje pateikti rekomendacijas dėl platformų atsakomybės, jeigu jos teikia neteisėtą turinį. Ir būtų įdomu, jei būtų gerai komisija pateiktų mm, savo ataskaitą šiuo mm, požiūriu. E, taip pat svarbus vartotojų apsaugos teisės aktai ir teisės aktai užtikrinantis skaidrumą, bet komisija e, suteikė mm, institucijoms, e, atsakingoms institucijoms galimybę panaikinti internetinės platformas bet iš tikrųjų stebėjimas e, ir filtravimas informacijos nėra palankus. Taigi mums tai kelia nerima. Mes manome, kad e, reikia daugiau skaidrumo B2B mm, praktikoje ar mm, sandoriuose tarp verslo įmonių. Iš tiesų, internetinės platformos yra labai svarbi verslo aplinkos dalis Ir būtina, kad čia būtų numatytos aiškios taisyklės, kad verslo įmonė žinotų, ko gali tikėtis. Verslo įmonės galėtų žinoti, ko tikėtis dirbant su internetinėmis platformomis. Ir ačiū visiems už darbą e, su šiuo dokumentu. Ačiū, Kora. Ir dabar Michel Raimond žaliųjų vardu. Ačiū, pirmininkė. Mes žalieji manome, kad dėl šio pranešimo reikia kelti vieną fundamentalų klausimą. Jau yra tam tikrų platformų sukurta ir šiandieną tos platformos kontroliuoja rinką, siūlo visą eilę paslaugų, E, čia nereikia, nereikalinga kažkokia tai didelė rinkos organizacija. Čia turiu galvoje Facebooką, Amazonę, kurios turi tokią didelę komercinę galę, kad pradeda kelti politinių problemų. Jeigu mes pasitenkinsime tik keliais reglamentiniais patobulinimais, tai galbūt labai bus gražu toms europinėms internetinėms platformos, tačiau didelės platformos e, e, yra labai išsivyščiusios, kelia daug problemų ir jeigu mes neimsime tų problemų spręsti iš esmės, tai e, jos tik dar aštrės. ES mastu tą reikia daryti. Aš manau, kad ES interesuose ir žmonių interesuose, ES interesai ir žmonių interesai e, persikerta ir viskas pavojinga ne tik ekonominiu požiūriu, bet ir, ir politiniu. Kadangi vyksta tie procesai ekonomikos platmeje, tačiau viskas aišku atsiliepia ir politikoje. Anksčiau buvo nacionalinių lygių galima kurti viešasias paslaugas. Dabar internete viskas daug dar, e, dar paprasčiau. Todėl mes kaip politikai turime kažkokiu būdu įsiterpti į šį pasaulį ir jį suvaldyti. Aš manau, kad Europos pramonės ir mūsų piliečių interesai sutampa, kadangi yra tam tikros praktikos, kuri tikrai nėra priimtina. E. Ačiū, ponė Julija Rėda, žaliųjų frakcijos vardu ir atstovauja IMKO komitetą. Ačiū, panas Raimon jau kalbėjo apie e, sąžininkos konkurencijos ir skaidrumo svarbą. Aš manau, kad mes esame ypatingoje e, padėtyje. Daug teisėkuros pasiūlymų, kurios pateikė komisija komunikate dėl platformų jau yra pateikta ir mes svarstome šios pasiūlymus įvairiose komitetuose. Mes turime elektroninių komunikacijų kodą, MS direktyvą, e, privatumo direktyvą, vartotojų apsaugos direktyvą. Taigi mes negalime dubliuoti E, darbų šioje srityje. Mes turime susitelkti ties kai kuriomis iniciatyvomis, kurios yra paskelbtos komitete. Komisija kalbėjo apie e, bendras kūrimo ir panaikinimo taisyklės Europoje, taip pat atsakomybės režimo apibrėžimą, saveikumo, skaidrumo, verslo įmonių santorių, e, duomenų generavimo sritise ir panašiai. Ir ITRE, ir IMKO jau tikrai nemažai e, padarė, formuodami bendrą poziciją dėl e, platformų. E, tai yra padaryta mūsų skaitmeninėje skaitmeninės rinkos pranešime. Mes turime čia ginti pagrindinius principus. Taip pat e, turime siekti, kad būtų tinkamai įgyvendinami dabartiniai teisės aktai, ypač susijęs su vartotojų apsauga. Mes turime užtikrinti, kad platformos sąžininkai konkuruotų e, įvairiose sektoriuose ir kad e, nebūtų iškreipama rinka kad nebūtų numatyti tokie nauji e, reikalavimai, kurie mm, keltų problemų. Taip pat e, svarbus yra atsakomybės režimas, e, kalbant apie elektroninę priekybą. Komisija e, sakė, kad nenori čia kažkokių atskirų iniciatyvų, bet e, mes manome, kad e, būtina m, mm, užtikrinti teisinį tikrumą, siekiant inovacijų. Taigi, jeigu mes norime daugiau sėkmingų internetinių e, platformų ir jeigu mes norime apginti vartotojų pagrindinės teisės, tai elektroninės priekybos direktyva būtų tinkamas pagrindas tai daryti. Ačiū, labai svarbi ši informacija mūsų pagrindiniams pranešėjams. Ir dar vienas papildomas e, klausimas. Kolega Daniel Dalton, ECR frakcija Inko komitetas. Jis atsiuntė informaciją kolegijai, kuri kalbės jo vardu. Pone Van Bosuit, ačiū. Kolega atsiprašė, negali šiandien čia dalyvauti, taigi aš perskaitysiu, mm, ką jis atsiuntė. Uh, ką jis norėtų pasakyti pranešėjams ir komisijai. Būtent, kad komisijos komunikatas mm, yra tikrai e, sveikintinas ir e, ten teisingai sakoma, kad nereikia skubėti reglamentuoti, kad viskas turi būti gerai apgalvota prieš atsisakant dabartinių teisės aktų ir prieš numatant naujas taisyklės. Visiškas e, dabartinių taisyklių pakeitimas reikštų uh, iš tikrųjų trukdymą skaitmenės erdvės vystimus Europoje. Taigi komisijos pareiškimas, kad jie ketina taikyti e, palygintinas taisyklės palygintinoms paslaugoms. E, Suinteresuotas šalis nėra visai tikros, e, ką tai reiškia. Taigi būtų gerai, kad komisija paaiškintų, ar Airbnb, pavyzdžiui, bus laikoma viešbučiais. Mes kalbame apie labai sparčiai besikeičiančią sritį ir negalime rizikuoti, kad verslas išsikeltų iš Europos, jeigu mes e, persistengtume reglamentuojami ir mm, jeigu nebus atsižvelgiama į tai, kad, kaip ir komisija komunikate sako, internetinės platformos yra pačios įvairiausios. Mes e, e, Turime galvoti taip pat apie mažas ir vidutinės įmonės. Komisijos komunikatas turi būti vertinamas platesnėme kontekste. Komisija EVMS e, direktyvoje jau e, numatė tokių nuostatų, kurios e, gali būti per daug ribojančios Galiausiai tai yra labai svarbis rytis Europos ekonomikai ir esu pasirengęs dirbti kartu su pranešėjais. Labai ačiū, daug konkrečių pasiūlymų ir pastabų. Na dabar perduodu pirmininkavimą Vicky Ford. Ačiū. Michel Boni, John Šonkelį, Nikola Dantį, Paskal Riman. Sabin Verėjan, pana Sandai ir aš. Ar dar kas nors? Evelyn Gebhardt ir dar vienas kalbėtojas, Michel Boni. Ačiū. Trys dalykai. Pirmiausia, klausimas susijęs su tarpininkų atsakomybė. Aš manau, kad turime aptarti šią problemą ir numatyti savireguliavimo priemonės, kad užkirsime kelią neteisėtam, netinkamam turiniu ir nesažiningai praktikai. Galima naudoti minkštą teisę, tačiau kita vertus svarbu išvengti fragmentacijos Europoje ir numatyti griežtas taisyklės savireguliacijai ir bendram reguliavimui visoje Europoje. Antra, aš manau, kad reikia galvoti apie darbą ties šio pranešime, turint galvoje, kad yra daug įvairiausių platformų. Reikia galvoti ir apie telemedicinės platformas, aptarinėti klausimus susijusius su saugumu, nes labai svarbu mums platformų naudotojams yra ateities tokių paslaugų vystimusi. Ir paskutinis dalykas yra susijęs su apmastymais, kaip paremti švietimo platformų vystimas, nes tai taip pat svarbu. Nesu įstikinęs, kad reikia ypatingų taisyklių šioje sričiai, tačiau jeigu kalbame apie įvairias platformas, reikia nepamiršti ir jų ir suprasti, kad nėra vieno kurpaliaus visoms platformoms. Ačiū, Šonkelį. Labai ačiū. Sveikinu Jūs abu su perinkimu, Ježi ir Viki. E, Pane Ferhoikan Virkonen išdėstė, kokia yra nauda plėtojant tinkamai šią sritį, tačiau kiti kalbėtojai minėjo, kad Europos dalis rinkoje sudaro 4 procentus. Tai yra kaltinimas Europai. Ir tiems, kurie kuriems ES patinka. Tai jeigu mes to nepakeisime, mes nebusime pasiekę sėkmės. Esame lyderiai pasaulyje tam tikromis prasmėmis, klimato kaitos tikslų prasme, mažinant emisijas ir taip toliau. Manau, kad čia reikia panašių tikslų. 30 procentų rinkos iki 30 metų. Ir užtikrinti, kad nesudarytume naujų kliučių. Kaip buvo sakyta, jeigu teisingai viską darysime, to ir pasieksime. Tai yra iššūkis, bet mes turime jį priimti. E, Nikola Dantį. Grazie Presidente, e grazie a tutti gli interventi dei colleghi. Io... Ačiū, pirmininkė. Collaborative Economy ho avuto modo in questo periodo di analizzare. Aš esu bendradarbiavimo ekonomikos atstovas ir labai e, daug elementų galėjau išnagrinėti susijusių su šia platforma. Vienas parametras nėra būtinai susijęs vien tik tai su bendradarbiavimo ekonomika, daug yra sudedamųjų dalių šiame e, joje, Ir aš norėčiau vieną punktą paminėti, kuris man atrodo problematiškas. Pirmiausia, tai konkurencija. E, šioje sistemoje konstatuojama, kad atsiranda daug monopolių ir ta tendencija turi būti reglamentuojama mm, Taip pat e, konstatuojame, kad e, monopolis atsiranda e, tam tikrose platformose pasaulio mastu, ne vien tik tais Europoje. Taigi reikėtų išsiaiškinti, kaip mums pavyks sistemoje e, išvengti monopolių susidarimo. E, tam reikėtų sudaryti sąlygą visoms įmonėms laisvai prieiti prie rinkos. Kitas punktas - reputacija. E, ir paslaugoms, ir klientams reputacija yra vienas iš pagrindinių esminių dalykų. Todėl rinkoje turi būti sukurta aiš, sukurtos aiškios taisyklės, kadangi reputacija e, sukuriama labai E, aiškiais dalykais remiantis, tam tikrais algoritmais ir jeigu reputacija priklauso platformai, e, tai kelia tam tikrų pasiekmių. Taigi reikia kelti klausimą, ar ta reputacija yra platformos, ar, ar, ar kliento, ar paslaugų tiekėjo. To nereikia išleisti iš akių. Kita tendencija, kurią galima pastebėti Amerikoje, yra tokia. Amerikiečiai pradėjo nagrinėti diskriminacijos platformoje reiškinį. E, diskriminacija gali atsirasti dėl, atsirasti dėl seksualinės orientacijos, dėl religijos. To, tą reikia būtinai, į tą reikia atkreipti dėmesį, nes tai liečia mūsų laisvę. Dabar e, dar vienas dalykas. E, platformos žino mūsų įpročius, žino mūsų daug asmeninės informacijos, todėl reikėtų įvesti tam tikras taisyklės, tam tikrus saugiklius, kurie apsaugotų vartotojus. Linkiu sėkmės pranešėjui, kadangi jis nori sukurti Europoje e, palankės augimo sąlygas šiam tokiam svarbiam sektoriui, kuris dar vis svarbesnis ateityje. Von Waren und kann dementsprechend schon. Aš kalbėsiu taip pat kaip e, pranešėjas, turintis nemažai patirties šioje srityje. Uh, Ir aš manau, kad tiek šiandien, tiek apskritai galime nustatyti tam tikrus kriterijus, kuriais galime remtis e, ateityje. Sutinku su kolegomis, kurie sako, kad sektoriui galime pastebėti monopolio apraiškų. Dabar reikėtų kelti klausimą, ką daryti, kad tie monopoliai nebūtų užsienio arba Amerikos kilmės. Kaip sukurti dinamiką šioje rinkoje, kad Europos įmonės kaip galima aktyviau dalyvautų veikloje. Monopolis yra monopolis iki tol, kol net ne, ne, nėra konkurencijos. Iš savo patirties matau, kad šiame pranešime reikėtų laikytis tam tikrų gairių, kad ir kalbant apie tas plačias platformas tam tikrų gairių, kurias panaudotume e, teikiant prekes į rinką online ar offline. Nėra čia didelio skirtumo. Šiaip ar taip reikalingos paprastos taisyklės, kurias suprastų visi. kur būtų nustatytos vienodos žaidimo sąlygos. Čia turiu galvoje visas 28 valstybės narės. Jeigu mes sukursime taisyklės, vieną taisyklę e, visoms 28 valstybėms, tai kas tada atsitiks, mes padėsime monopoliams, nes tiesiog ją pasigaus didelės įmonės ir pritaikys taip, kaip joms patogu. Taigi, dar norėčiau pasakyti, kad mes dažnai kalbame apie vartotojų apsaugą. Na, šis pastarasis faktorius, jeigu būtų gerai suorganizuotas, tai gali tapti rimtų konkurencinių argumentų. Kita vertus, E, vartotojas turi būti gerai informuojamas apie savo teises ir kad būtų jų laikomas. E, e, Sabintarien, daug buvo pasakyta apie monopolinės struktūras, apie vartotojų apsaugos poreikius ir atsakomybę. Tačiau norėčiau grįžti prie santykių tarp reguliuotojų ir elektroninės komercijos direktyvos atsakomybės taisyklių. Manau, kad Tos taisyklės yra teisingai numatytos direktyvoje, tačiau reikia nustatyti, kur prasideda atsakomybė. Tuomet aš pradėjęs aktyviai veikti platformoje, koks yra tas perdavimo kanalas atsakomybės, tai reikia aiškiai nustatyti, nes tai yra svarbu ir kai kurių doku, kitų dokumentų atveju, kurios aptarėme šiuo metu, nuo kurio momento aš tampu aktyvus veikėjas, kuris daro įtaką produktams parduodamiems ar platinamiems internetu, kuomet atsiranda mano atsakomybė, ar aš esu tiesiog neutralus asmo jos perdodantis. Dar vieną sekundę pateiksiu pavyzdį. pavyzdį. Jeigu aš aktyviai reklamuoju tam tikrus dalykus savo platformoje, negaliu pasakyti, kad aš nieko nežinau apie tai, kas yra ten toje platformoje, jeigu aš tai reklamuoju, ar aš turiu būti atsakingas už tai, ar tas turinys yra e, legalus ar ne. Čia reikia nustatyti labai aiškės e, linijas, aiškės tasiklės. Evelyn Gebhardt. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjams už puikų bendradarbiavimą, jie yra labai nuoseklus, e, dirbami šį darbą ir, kaip buvo sakyti, reikia atkreipti ypatingą dėmesį į mūsų politikos nuoseklumą, o tai reiškia, kad šie du dokumento dėl platformų ir bendradarbiavimo ekonomikos neturėtų būti pernelik skirtingi, nes yra daug dubliavimuose tarp šių klausimų. Tačiau labai, tai labai sunkus mazgas, reikia užtikrinti, kad neatsirastų nenuseklumų. Sukutikus panorimo, kad mūsų diskusijos ne visada mūsų komitete buvo labai draugiškai, tačiau yra vienas, viena taisyklė visiems. Turime taisyklės valstybės narėse ir nereikėtų jų kvestionuoti. Ir galbūt čia mūsų nuomonės išskirs, jeigu sakysite, vienoje valstybėje narėje viskas geriau negu kitoje, tai nieko nebus. Turime būti atsargus, kad nemestume iššūkių ir nusistovėjusiems tradicijoms. Taigi, ypač kai kalbame apie platformas, tai įmanoma sukurti tik tai pasitikėjimą platformomis tuomet, jeigu užtikrinsime, kad vartotojas jaučiasi patogiai. Tiesiog taip. Jeigu vartotojas nerimaus, kad gali būti pažeistos ar sumenkintos jo teisės, tai jie nenaudos tokių platformų. Turime to nepamiršti. Toliau. Pane Sanda. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau paminėti, kad e, e, platforma ekonomika turi didžiulį potencialą ir dėl to reikia e, sukurti tokią aplinką, E, kad startuolių įmonės vystytųsi ir kad atsirastų lyderiai Europos lygmenių. Taigi mes turime dirbti labai daug su pasitikėjimu ir lojalumu. E, šiandieną 22 procentai e, europiečių pasitikė socialiniais tinklais arba paieškų tam tikrais instrumentais. Pasitikėjimas užtikrinamas kelių elementų pagalba. Pavyzdžiui, gerai informuojant e, klientus apie jų teises, apie platformą, apie teikiamas paslaugas, nesvarbu, su kuo tai būtų susiję, su saugumu ar su sveikata ar dar su kažkuo. Taip pat e, komentarai, nuomonės, sertifikavimas, e, žinoma, galima dar dirbti ir to reikia platformoms aktyviai bendradarbiaujant su administracijomis. Aš taip pat norėčiau pasi, pašnekėti kaip šešėlinė pranešėja nuo uh, užimtumo komiteto ir pasakyti, kad jeigu norime, kad uh, skaitmeninė ekonomika kaip po tokia vystytųsi, reikia nuveikti didžiulį darbą susijusį su kompetencijomis, kad mūsų piliečiai galėtų mm, nuolatos trunkančio mokymosi e, būdu įgyti atitinkamą kompetenciją, kad jie viską suprastų, kas vyksta. Grazie, Čer. Ponas Soru, dėkoju pirmininkė, prieš keletą dienų turėjau progos sudalyvauti mokslo metų atidarimo ceremonijoje ir girdėjau taip pat prodį pasisakymą, kuris buvo e, anksčiau komisijos pirmininku. Jis kalbėjo apie e, ekonominę krizę, apie sunkumus kylančius e, įmonėms. Tai taip pat jis kalbėjo, kad sunkmetis Europoje atidaro didelius kelius ir daro didelius pasikeitimus, pavyzdžiui, kaip savo laiku yra atsiradęs šilko kelias. Romano Prodi taip pat nurodė, kokiais keliais galima išeiti iš e, dabar kylančių bėdų, kokį kelią galima sukurti dabar. dabar. Jis tą įvardijo kaip e, skaitmeninių platformų kelią. Na, kitą pirmadienį mes e, organizuojame Europos duomenų apsaugos dieną, e, kuri vadinasi nauja valdžios geografija ta valdžios geografija yra apibrėžiama duomenų kontrolė. Neseniai Facebook'e pasirodė informacija, Zuckerbergas pranešė, kad e, neturi jokių ketinimų e, teikti savo kandidatūrą į Amerikos prezidento rinkimus. Taigi, kaip matote, kalbant apie platformas, neapsiribojame vien tik tais e, pasirinkimo laisvę. Amerikoje buvo viena startuolių įmonė, e, kuri nagrinėjau e, klausimą, kodėl daugelis platformų yra amerikietiškų, tik 4 procentai kitokių. Paskui. Paskutinė kalbėta aš. Ačiū Jums visiems. Čia, aišku, e, labai panašu į darbą su bendravimo ekonomika ir ankstesniais klausimais. Labai svarbu atminti didžią, didžiulę naudą, kurią duoda visuomeniai ir vartotojams, mūsų ekonomikai tos platformos, jeigu norime, kad skaitmeniniai gigantai atsirastų ir auktų Europoje, turime užtikrinti, kad mes nenupjautume skaitmeninių kūdikių kojų ir reikia užtikrinti, kad mūsų reglamentai veiktų naujovių labui. Jau yra daug reglamentus, kuriais turi kurios turi atitikti tas platformas, reikia, kad tie reglamentai veiktų kartu. Dėl tarpininkų atsakomybės Sabin paminėjo konkrečią problemą muzikos ir audiovizualinio turinio atveju. Tačiau jeigu pabandysime kopijuoti e, kitų platformų taisyklės, tai gali būti problemų. Neturime taikyti vienodo kurpalio visiems, visoms platformoms. Vakar Siunčiau e, ir e, tekstinės žinutės, WhatsApp, Twitterio žinutės ir galiausiai netgi skambinau mamai. Ir yra daug panašumų, tačiau daug tų paslaugų yra skirtingos ir turime to nepamiršti taip pat. Taip, žinau, kad reikia užtikrinti, kad internetiniai ir netinternetiniai pirkimai būtų traktuojami panašiai, tačiau yra kartais skirtingus naudos vartotojams palyginęs tuos paslaugas didelės problema yra duomenų problema. Ypač tai, ką sakė ponas salės gale. Mes daug energijos šiame parlamente švaistame rengdami e, privačių duomenų apsaugos e, reglamentą. Visoje Europoje žmonės bando įgyvendinti tuos, tas taisyklės skirtas duomenų apsaugai e, turime, kad šios taisyklės veiktų, o ne perrašinėti jas, įmantis kiekvienos atskiros iniciatyvos parlamente. Manau, kad turime užtikrinti, kad e, esame teisės aktais tiktų tiksla, atitiktų mūsų tikslus, o ne visą laiką perrašinėti tas taisyklės. Na ir vėl dabar žodis Ježi e, užbaigti šią diskusiją. Na, aš sutinku, visiškai sutinku su Viki pareiškimu mūsų atsakomybė, kaip teisės akto leidėja, yra labai paprasta - sukurti tinkamas sąlygas ir aplinką, kad išlaikytume augimą ir skatintume naujų internetinių platformų atsiradimą Europoje. Tai yra didelė atsakomybė, neturime nueiti per toli ir per greitai, tačiau neįmanoma kartais eiti toliau. Na, tai, tai pasakysiu, kad tam, kad sukurtume tinkamą atmosferą, kur kas kartais svarbiau negu sukurti konkrečius teisėkuros pasiūlymus. Taigi aš norėčiau laikytis tokių bendresnių pasiūlymų, kaip kad teigia mūsų pranešėjai. Susitiksime vėl kovo 12 dieną. Tai tada svarstysime pranešimo projektą. Aš matau, kad bendradavimas tarp šešėlinių pranešėjų ir pranešėjų yra puikus. Man atrodo, kad dirbas tarp abiejų komitetų yra puikus taip pat. Tai yra puikus pavyzdys, rodantis, kad galime sukurti kažką panašaus į komitetų klasterį Europos parlamente. nes panašus klasteriai buvo naudojami ir komisijoje. Mes turime taip pat panašiai padaryti. Imko ir ITRE klasteris yra puikus pavyzdys, kai, rodantis, kai galime bendraviauti ir sukurti kažką patikimo ilgalaikiai veiklai Europos parlamente. Ačiū, ačiū draugiai Vicky Ford. Taigi, bendras Kitas bendras posėdis kovo 20 diena. Taigi kitas svarstymas kovo 20, o terminų terminas pakeitimas yra kovo 23 diena. Lauksime jūsų pranešimo projektą.